Kolegos, iš viduržėmio jūros regiono vėl gauname labai liūdnų žinių. Po to, kai prie Libijos krantų sekmadienį nuskendo apie 400 pabėgėlių. Tarp jų labai daug jaunų vyrų ir nepilnamečių vaikų. gali būti, kad e, niekam iš jų nepavyko išsigelbėti ir tai yra viena iš didžiausių katastrofų po 2013 metų e, panašios katastrofos. Šiais sunkiais momentais mes visada grįžtame mintimis pas e, aukų šeimas. Aš norėčiau padėkoti gelbėjimo pajėgoms, kurios dirbo ir tebe dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Šita tragedija tiesiog pribloškia mus, įverčia dar kartą rimtai susimastyti apie sudėtingą situaciją Sirijoje, Libijoje ir kitose valstybėse, iš kurių atvyksta vis daugiau pabėgėlių ir kurių sprendimams reikia politinių, kurių problemams reikia spre, politinių sprendimų. Praėjusią savaitę Italijos gelbėjimo paėgos iš jūros išgelbėjo apie 6 tūkstančius e, pabėgalių. Ir būtent viduržėmė jūra tampa tiesiog tragiškiausia mirčių jūra. Vien praėjusiais metais 3 tūkstančiai pabėgėlių bandė persikelti į Europą per Vidužėmę jūrą ir jie nuskendo. Tuoj mes, tuoj aš paskelbsiu tylos minutę, pagerbent šias aukas, tačiau aš norėčiau priminti kai kuriuos dalykus. 2013 metų spalio 7 dieną aš iš E, šios tribūnos taip pat paprašiau Lampedūzos augas pagerbti tylos minute. 2014 metais gruodžio mėnesį aš taip pat paprašiau tylos minutės pagerbti 200 e, nuskendusių migrantų. E, Kita kartą 300 nuskendusių migrantų mes pagerbėme tylos minutę. Ir šiandien aš priversas daryti tai dar kartą. Iš tikrųjų, aš manau, kad e, to pakanka. Iš tikrųjų, mes negalime tiesiog tylos minutę pagerbti šimtus ir tūkstančius e, pabėgėlių, aukų, gyvybių ir nieko nedarome, kad situacija pasikeistų. Todėl aš norėčiau paraginti ne, ne tik mus pačius, bet ir kitas ES institucijas. Norėčiau kreiptis į valstybės narės, kurių atsakomybėje yra vykdyti imigracijos politiką. Jos turi užtikrinti didesnį e, saugumą pabėgėliams ir jos taip pat gali padėti kovoti su priešostimis dėl kurių didėja e, šitų pabėgėlių srautai, mes turime padaryti viską, kad galime padėti žmonėms patekusiems į sudėtingą situaciją, bet mes turime taip pat padaryti viską, kad padėtume įveikti ir priežastis, dėl kurių tie pabėgėlių srautai didėja. Taip pat norėčiau priminti balandžio antrosios išpolį, kurį suorganizavo Al-Shabaab Lariso universitete Kenijoje, kurio metu 41 universiteto studentas ir darbuotojas neteko gyvybių. Šita teroristinė grupė brutaliai nusiteikusi prieš žmonės ir sistemingai vykdo panašus išpolius prieš krikščioniškas bendruomenės. Mes ir su tais žmonėmis, su jų uh, artimaisiais esame šiandien, su tais, kurie yra sužeisti, sužaloti Jiems linkime mes kuo greičiau pasveikti ir turint omenyje juos taip pat turime padėti daryti viską, kad galėtume jiems ištiesti pagalbos ranką. Kova su terorizmu tai nėra tik kova su nusikalstama organizacija. Šią kovą mes giname savo pagrindinės vertybės. Tiesiog mes e, negalime atsisakyti to civilizacijos e, e, uždavinio, kuris yra mums patikėtas. Taigi aš prašau tylos minutę pagerbti visų šių nutikimų aukas. vielen dank! Aš buvau paprašytas ir nor, kad turėčiau atkreipti dėmesį, kad netoli Damasko Sirijos pabėgėlių stovykloje 8 tūkstančiai žmonių, vaikų ir moterų tiesiog yra įkalinti. Humanitarinė situacija yra nepakeliama. Daug tie žmonės yra atskirti nuo išorinio pasaulio, jiems trūksta visiems maisto, medicinos e, priežiūros, medikamentų. Čia islamo valstybių vaikai ir e, moterys yra tapę tiesiog e, įkaitais Žinoma, mes negalėsime išspręsti šios problemos dabar iš karto, tačiau aš vis dėlto norėčiau paraginti iš šios trūbų, tribūnos visus e, kareivius, karinės organizacijas, visas organizacijas tiesiog imtis priemonių, kad būtų užtikrinta prieiga prie šios stovyklos ir kad būtų galima nukreipti į ją e, humanitarnę pagalbą. Humanitarnė parama yra teikiama be kitako ir iš ES ir aš manyčiau, kad mes tiesiog turėtume pasirūpinti veikti, kad šita humanitarnė pagalba pasiektų tuos, kuriems yra reikalinga. Aš manyčiau, kad e, kitą kartą mes turėtume pasistengti, kad išvengtume panašios tylos minutės, kad pagerbtume tūkstančius potencialių aukų E, žuvusių toje stovykloje. Taigi kolegos, kurie turi įtakos, kurie gali paveikti tarptautinės organizacijas, prašau padėti jums.